Uh, Pone pirmininkė, jūs priminėte ES vertybės, kalbėjote apie humanitarinę krizę ir politinę krizę, kuri dabar susiklostė Vengrijoje. Norėčiau pateikti siūlymą, uh, kreipiuosi į pirmininkų suėgą ar į parlamento gerą valią ir norėčiau pasakyti, kad būtų laikas vykti į Vengriją ir paremti ten pabėgėlius. E, manau, kad tai būtų ponui Orbanui ir kitiems labai aiškus signalas, kad Europos parlamentas remia tuos pabėgėlius ir teikiams papildomas priemonės, pasiūlydamas savo automobilius jiems. Ačiū, ponė Žadau, sako pirmininkas. Ačiū už e, šį. Už šią pastabą Teisės reikalų komitetas e, Liepos mėnesio posėdžio metu Edvardo Čeza E, atliko e, numatytas patikras.